Dabar keletas skelbimų. Pradėsiu nuo to, kad ponė Gulė Pernes buvo paskirta Danijos vyriausybės nare. Noriu ją pasveikinti. Sveikinu ponė Turnes. Parlamentas taip pat pasižymėjo, kad atsirado laisva e, parlamentaro vieta nuo šių metų vasaro 29 dienos. Gavome iš Danijos.